Ponai ir ponios, dabar pradėsime balsuoti. Balsavimas bus padalintas į dvi dalis. Pirmoji dalis truks iki iškilmingo posėdžio, kuri pras, kuris prasidės po 15 minučių, o paskui antroji balsavimo dalis vyks po iškilmingo posėdžio. Dabar einu prie pranešimo apie sanglaudos politiką. Kas už jį? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau pranešimas Omarie, kolegos, kolegos Omarie pranešimas dėl atokiausių regionų galimybių gerinimo, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau kitas pranešimas. To ir pranešimas. E, balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar debaker pranešimas. Žodis teikiamas pranešėjai. Prašom, ponas debaker. Uh, Ačiū. Alde frakcijos vardus noriu paprašyti atidėti balsavimą iki balandžio mėnesio sesijos pagal taisyklę 177. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau paklausti, kas pritarė tokiam pasiūlymui, kas už. Niekas. Kas prieš, kas norėtų pasipriešinti tokiam pasiūlymui, niekas. Tai dabar balsuokime. Kas už šį pasiūlymą, pakelkite rankas kas prieš, kas susilaiko, pasiūlymas priimtas. Taigi, e, balsavimas dėl šio pranešimo atidedamas. Toliau Salafranka e, pranešimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Weber pranešimas dėl politinio dialogo ir bendradarbiavimo su Kostariku ir taip toliau. Kas už šį pranešimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau per Vonš Berės pranešimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pranešimas patvirtintas. Toliau. Pranešimas dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos. Trečia pranešimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau. Ponios Hübner pranešimas. Vėlgi vardinis balsavimas. Kas už? Pirmininkas atsiprašo. Balsavimas prasideda. Prašau. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau antras ponios Žibner pranešimas apie mm, sprendimą majotui. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau. Ponios Ana Gomeš pranešimas. Nėra vardinio balsavimo. Kas už šį pranešimą? Pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko. Pranešimas patvirtintas toliau. Kitas ponios Gomeš pranešimas, kas už jį. Pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dar vienas ponios Gomeš pranešimas, kas už jį. Pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau. Ponios Renato Zomer pranešimas. Dėl susitarimo su Turkija, kas už šį pranešimą. Pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau. Ponas kolega, pasisakyti norite? Toliau turėtume balsuoti dėl 147 straipsnio galiojimo praplėtimo. Toliau kalba airių kalba. Norėčiau paprašyti parlamento narių balsuoti prieš šį siūlymą. Tai dar vienas išpolis prieš mūsų gimtąją airių kalbą. Jūsų rūpestis yra nepagrystas, taigi balsuokime. Vardinis balsavimas. Dar suteiksiu žodį ponui, poniai Tomašek. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasiremti 146 straipsnio pirmomis ir antromis dalimis. Ir norėčiau griežtai pasipriešinti siūlymui išplėtoti 147 straipsnio taikymą. F įtraukoje kalbama apie tolesnį Kroatijos kalbos naudojimo šioje institucijoje e, pavėlinimą. Ir tai reiškia, kad nežiūrint tai, kad kroatų kalba yra oficialės kalba, mes vis tiek tapsime antrarūšiais kalbos naudotojais. Negaliu susitaikyti su tuo, kad praėjus metams pro, po Kroatijos įstojimo iki kitos kadencijos parlamentos steigiamojo, manau, kad iki kito parlamento steigiamojo mm, posėdžio pakaks laiko užtikrinti, kad kroatų kalba taptų e, oficialiai naudojama. Aš norėčiau Jūs informuoti, kad mes visus, visas abejonės apsvarstėme seniūnų suigo, Jūsų susirūpinimas nepagrystas, dabar balsuojame. Prašom, vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi balsavimas. Patvirtinta. Toliau kazinių pranešimas. Trečias pakeitimas – vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas atkrenta, dabar vardinis balsavimas dėl ketvirto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Taigi antras pakeitimas atkrenta. Toliau balsavimas dėl viso pranešimo, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Kadravi pranešimas dėl bendros Europos geležinkelio erdvės. Iš viso yra 68 pakeitimai pateikti komiteto. E, pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas dėl e, šių pakeitimų. Baigiame balsuoti. Primta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas prasideda, prašom. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau devintas pakeitimas. Balsuojame pakeldami rankas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 32 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Patikrinkime gerai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta, atsiprašau. 37 komiteto pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Patikrinkime. Gerai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 47 pakeitimas, vėlgi dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau 74 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 80 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 51 ir 91 pakeitimai yra identiški, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 92 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 120 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Patikrinkime, pradėtame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pakeitimai nuo 93 iki 95. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. 121. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 97. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 98. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 122, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 57 atkrenta. Tai buvo akivaizdu. Dabar 99 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 123, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. 123. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kitas pakeitimas atkrenta. 123 CP. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šimtas. Šimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 124. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 101 ir 125 yra identiški, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko, primta. 113 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tiksliau priimta, pasitaiso pirmininkas, neaišku, patikrinkime, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar Norėčiau jūsų paprašyti aiškiau kelti rankas, nes e, tikrai labai neaišku, kai jūsų rankos nevienodame aukštyje. Toliau 102 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 68 komiteto pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 103 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 114, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 69 pakeitimas, 3 dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. 104. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 106 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 82 komiteto pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 88 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 117 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 107 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 108. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 109. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 110. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 46. komiteto pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimta priimta. Patikrinkime. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Atmestas. 118. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 119. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Toliau balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau pasiūlymas dėl teisėkuros rezoliucijos vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta, aš sveikinu pranešėją ir dabar Norėčiau nutraukti balsavimą iki 12.30, nes dabar į mus kreipsis Čekijos Respublikos prezidentas. Thank you.